bendradarbiavimui. Pagal darbo tvarkę dabar turėtume balsuoti dėl Veronik Matė pranešimo 2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas Europos policijos koledžas. Pone Matė, prašau žodžio, prašau. Ačiū pirmininkai, mėly kolegos. Balsuojant e, kokobų buvo vieningai patvirtintas biudžeto įvykdymo patvirtinimas, kuris pateiktas jums šiandien, kadangi tai yra labai svarbus dalykas mūsų institucija. Aš noriu pabrėžti e, kitų e, reguliavimo agentūrų profesionalumą, užtikrinant, užtikrinant iš tikrųjų tinkamą darbą į Europos policijos koledžą. Todėl Europos parlamentas turi prisijimti savo atsakomybę kaip biudžeto įvykdymo patvirtinimo institucija ir turi neduoti biudžeto įvykdymo patvirtinimo 2008 metams dėl mums žinomų priežasčių. Mes žinome, kad tikrai buvusio direktoriaus darbas buvo nepriimtinas ir administracinė valdyba neprisėmė atsakomybės ir nesėmė tokių priemonių, kurių reikėjo tuo metu koledžas nuo 2006 metų susidurė su rimtais sunkumais ir tikrai galima konstatuoti, kad nuo 2014 metų netoleruojama yra tokia situacija, jeigu nebus pagerinta administracija, administracinis darbas. Dėkuoju kolegoms, kurie prisidėjo prie šio darbo. Dėkuoju. Balsuosime dėl viso sprendimo. Vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Peras Šuforijas. Balsavimas baigtas. Pritarta. Didžiulė balsų dauguma. Taigi, komisijos pasiūlymai pritarta. Sveikinimą ponę Matiju. Pereikime prie antrojo pakeitimo. Kas už? prieš, susilaikė atmesta. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Pirmasis, kas už. Reikia pasitikrinti dėl ketvirtojo. Balsuoti pradedame. Pėras Suforijas. Balsavimas baigtas. Pritarta didelė balsų dauguma. Pirmasis pakeitimas, kas už? O prieš susilaikė pritarta. Trečias pakeitimas, kas už? Kas prieš susilaikė atmesta. Penktas pakeitimas, kas už? Kas prieš? Kas susilaiko atmesta. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Elektroniškai pasitikrinsime dėl aštuntojo. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. atmesta dviejų balsų persvara. Septintasis, kas už, kas prieš, susilaiko. Elektroniškai tikrinamės dėl septintojo, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Galutinis balsavimas. E, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Mm, balsavimas baigtas. Pritarta. Sveikiname. Dabar Fajon pranešimas. Trečiosios šalis, kurių piliečiai kirsdami valstybių narių išorinės sienas, privalo turėti vizas. Pone Fajon norėtų žodžio, prašom. Dėkoju. Jeigu kolegos neprieštaraus, noriu akcentuoti, kad mūsų laukia labai svarbus balsavimas. Aš norėčiau paprašyti, kad paremtumėte uh, bevizio režimo įvedimą Bosnijai, Hercegovinai ir Albanijai. E, taip pat e, žinau, kad e, Bosnijos ir Hercegovinos užsienio reikalų ministras ir Albanijos parlamento pirmininkas dalyvauja mūsų posėdėje. Aš manau, kad jie norės parvežti gerą žinią. Είναι με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Balsuosime e, varnių balsavimu, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta, sveikiname ponę Fajon ir sveikiname abi šalis. Pagal mūsų darbo tvarkę dabar turėtume balsuoti dėl šešių rezoliucijų, dėl Kongo demokratinės Respublikos įsipareigojimų nevykdymo žmogaus teisė apsaugos ir teisingumo srityse. Pirmiausia, balsuokime dėl bendrosios rezoliucijos projekto. Pirmas pakeitimas. Prašom balsuoti. Vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Antrasis pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikė pritarta. Dabar galutinis balsavimas, vardinis, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta, sveikiname. Balsuosime dėl penkių rezoliucijų, dėl pasaulinės kovos su mirties bausme dieną. Balsuosime dėl bendro rezoliucijos projekto. Pirmiausia, antroji pastraipa, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Balsuokime dėl antro Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Ketvirtoji pastraipa, vardinis balsavimas. Prašome balsuoti. Dėl antrojo pakeitimo tikrinamės elektroniškai. Prašom balsuoti. Πέρας, ψηφορίες. Balsuoti baigiame. Atmesta. Ketvirtoji pastraipa dabar. Regis yra kolega, kuris norėtų pasisakyti yra pasiūlymas ketvirtąją pastraipą per, per, e, išskirti į dvi atskiras pastraipas, ar nėra prieštaraujančių. Taigi, balsuojame dabar dėl viso paragrafo, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Peras Fuforijas. Balsuoti baigiame. Pritarta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Galutinis balsavimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. pritarta didelė balsų dauguma, sveikiname. Pagal darbo atvarkę dabar balsuosime dėl pasiūlymų dėl rezoliucijų, dėl ES veiksmų susijusių su naftos paieška ir gavyba Europoje. Septintoji pastraipa. Ponas Jekolino norėtų pateikti žodinį pakeitimą. Pone Jekolino. This Article 7 calls to review the European... Septyna, Septintame punkte kalbama apie ES reagavimo pajėgas, kuomet yra kažkokios tai skubios e, situacijos, ypač eina kalba apie arktinę zoną ir išteklius ten. Čia priedas yra pasakyta taip viduržėmio Baltijos ir Šiaurės jūros regionai turi būti taip pat e, paimti domin. Όχι. Ara, prokurame. Toks buvo žodinis pakeitimas, ar būtų kas prieštarautų. Jeigu ne, tai tada pereikime prie balsavimo su žodiniu pakeitimu e, dalimis. Už pirmą, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Devintoji pasraipa, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dešimtoji pastraipa. Dvi dalis už pirmąją, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dvyliktoji pastraipa. Dalimis už pirmąją, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 13 pastraipa, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 15 pastraipa, dvi dalis, pirmoji, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. Oh. But this is not the voting list. Okay. Ο κύριος Λανσμπέργης έχει μία... Ponas Landsbergis norėtų pateikti pakeitimą žodžiu dėl 16 pasraipos. Prašom jums žodis, ponė Landsbergė. Pone pirmininkė, kolegos, aš siūlyčiau e, įterpti paaiškinimą, kad galima būtų išvengti netinkamų e, interpretacijų tais atvejais, kai įtrauktos ir trečios šalys. Tad aš norėčiau įtelkti žodžius ES ir trečiųjų šalių. Pirmininkas, ar būtų prieštaraujančių žodiniam pakeitimui? Ne, vadinasi, balsuosime dėl 16 pastraipos su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 17 pastraipą. Vienas D pakeitimas, varnis balsavimas, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Todėl antroj, antrasis pakeitimas atkrenta. 22 pastraipa, dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš, susilaikė pritarta. Antra dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. Trečiasis pakeitimas. Reikia pasitikrinti dėl antrosios dalies. Kalbame apie 22 pastraipą. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmesta. Dabar galutinis balsavimas. Balsuojame vardiniu būdu. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. pritarta. Sveikiname. Uh, dear colleagues, uh, we, we did pretty well. Mėly kolegos, prašau dėmesio. Dar turime balsuoti dėl kelių dokumentų, tačiau e, nutrauksime balsavimą ir e, dabar e, bus iškilmingas posėdis dėl Vokietijos susivienijimo. Aš noriu tik pasakyti, kad balsavau už, o mano balsavimo įranga netinkamai veikia. Taigi prašau įtraukti tą pastabą į posėdžio protokolą. Ponas Sonikas dabar. Kadangi aš esu pranešėjęs, tai noriu padėkoti už balsavimą. Jos, jo tikslas buvo kartu su Europos komisija nustatyti kaip įmanoma aukštesnius naftos grėžinių eksploatavimo standartus ES teritorijoje ir noriu pareikšti solidarumą Vengrijos kolegoms e, dėl ir pareikšti užuojautą dėl tos avarijos, kuri juos ištiko, dėl tos nelaimės.